Taigi pasikeitė sargyba. Kitas darbo tvarkės punktas, gerbiama vyriausiai galiotinė, yra e, taikos procesų artimuosios rytuose e, klausimas. Prašau. Um, Pone pirmininkė, gerbėmi nariai, aš esu tikrai dėkinga už, gal, dėkinga už galimybę šiandien kalbėti su jumis apie e, taikos procesą vidurio rytuose ir aš tikrai lauksiu jūsų minčių šiuo klausimu. Manau, kad tam, kad pasiektume pažangos taikos procese, tai dabar yra tas momentas, kuomet reikia imtis nedėlstinų veiksmų. Kaip ir kalbėjome šiame parlamente šiandien anksčiau, pietų kaiminys pietinė kaiminystė ypač stipriai keičiasi, e, turime ne Egiptą taip pat e, į smurto protrukį Libijoje, protestai toliau tęsiasi Jemenė, Bahreinė ir kitur. Ir Na, atšvelgiant į tai, kad regionas išgyvena tikrą sumaištį, kas teigia, kad dabar nelaikas prisiminti įstrigusias Palestinos Izraelio taikos dėrybas. Tačiau manau, kad iš tikrųjų yra priešingai. Manau, kad dabar yra gyviškai svarbus momentas, kuomet galime pabandyti užbaigti konfliktą, nes tai būtų vienas pagrindinių taikos regione veiksnių. Aš apie tai kalbėjau e, sausio ir vasario mėnesį ir buvau susitikusi, lankiausi regione, buvau susitikusi su prezidentu e, Abasu ir su premjeru ir su Izraelio atstovais ir apie tai ir kalbėjau. Aš taip pat manau, kad ES tenka ypač svarbus vaidmo šiame procese. Užsienio reikalų taryba labai aiškiai patvirtino savo poziciją išvadose gruodžio mėnesį. Vienintelis gyvybingas sprendimas tai galutinio klausimo išsprendimas dėrybų keliu. Jeigu norime testinės taikos, reikia išspręsti Jeruzalės kaip busimos dviejų valstybių sostinės klausimą. Taip pat Turi egzistuoti gyvybinga Palestinos valstybė, kuri gyventų taikiai šalia savo kaiminių. ES pozicija dėl mm, nauja, kurių gyvenviečių yra konkreti, tai yra grėsmė taikai ir tai grėsia dviejų valstybių sprendimui. Gerbiami nariai, aš e, vasario penktą pirmininkavau ketverto valstybių susitikimui Münchene. Ir man atrodo, mums, mes norėjome suintensyventi dėrybas ir mums tai pavyko. Draugė su partneriais iš JAV, uh, Rusijos, jungtinių tautų mes susitikome su uh, atstovais, taip pat su dalyvavo ir išorės santykių tarnybos vadovas bei pirmą kartą Palestinos dėrybininkai. Rytoj ketverto atstovai susitiks su Izraelio dėrybininkais pirmą kartą pasiuntiniai, Katvarto pasiuntiniai dabar rengia susitikimą tarp Bankimuno, Rusijos užsienio reikalų ministro Lavrovo. Jeigu mes tikimės e, kokio nors sprendimo, tie sprendimai turi būti gyv, gyvybingi. Todėl ES, kuri yra didžiausia e, Palestinos donorė, mes ir toliau išliekame Palestinos rėmėja ir finansinių, ir politinių požiūrių. Ir jau patvirtinome 100 milijonų eurų pirmąjį pagalbos paketą iš 300 milijonų eurų numatytų 2011 ir jau paskiriame tas lėšas. E, skirtos lėšos institucijų kūrimui, kad būtų sustiprinti palestiniečių gebėjimai užtikrinti savo valstybės valstybingumą. Tai ypač svarbu užtikrinant uh, Palestinos valstybės įkūrimą ir jos ateitį. Kaip gerbėmi nariai žino, aš gazos ruožę lankiausi du kartus, buvau susitikus su verslo pilietinės visuomenės atstovas ir su vaikais. Mes pasiūlėme visapusišką paramos e, priemonių paketą, sutraktą infrastruktūrą, mokymus, ypač kar, karem šalom sienos pereimo punktui. Mes norime, kad vyktų kad vyktų, judėtų prekių srautai ir tas regionas atsigautų. Per apsilankymą gazos ruožę aš raginau žmonės imtis ekonomikos atkūrimo ir siekti kurti darbo vietas ir bandyti užsitikrinti ateitį savo vaikams. Aš raginau ir toliau raginu paleisti Giladą Šalidą. Aš E, surenksiu laikinojo ryšių komiteto posėdį e, balandžio 13 ir donorų konferenciją, kuri, Paryž, kuri birželio mėnesį įvyks Paryžyje. Taip pat noriu pasakyti, kad vasario 22 įvyko kiti susiję e, susitikimai. Ypač atsižvelgiant į, jie buvo svarstami ypač atsižvelgiant į regione vykstančius pokyčius. Kalbėjome apie dvišalius santykius, apie tai, kaip galima būtų plėtoti bendradarbiavimą vykdant dabartinį veiksmų planą, atsižvelgiant į tai, kad visi trokšta šios situacijos sprendimo. Aš taip pat džiaugiuosi Izraelio parodytų, pademonstruotų norų susitikti su Kvetverto atstovais, bet raginau Izraelio atstovus imtis konkrečių uh, žingsnių ir siekti tiesioginių dėrybų, nes, kaip sakiau, abiejų šalių tautos turėtų būti suinteresuotos tuo. Ir premjeras Netanjahu vaidina ypač svarbu vaidmenį, nes jo dėka darybos pajudėjo. Gerbiami nariai, norėčiau išklausyti jūsų minčių ir tuo baigsiu savo pasisakymą, bet manau, kad parlamentas be abejo pritarė mūsų siekiui užbaigti šį konfliktą ir užtikrinti, kad Izraelio ir Palestinos žmonės gyventų taikiai ir užtikrintų regiono didesnį stabilumą ir saugumą. Ir aš tikiuosi, kad taip netrukus ir taps realybė. Ačiū, ponia Ashton. Dabar politinių frakcijų atstovai ir pradėsime nuo ponos Lofrankos. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami parlamentarai ir gerbiamas pirmininkė, gerbiamam Komisarė, aš e, girdėjau, kad jūs sakėte, kad situacija e, ryt, e, artimuosiuose rytuose, viduržėmio jūros regione yra tikrai toli dar atitrūkusi nuo taikos proceso ir iš tikrųjų problemos tęsiasi jau daugiau, daugiau kaip 30 metų. Ir Atsižvelgiant į bendrąją situaciją regione, norėčiau užduoti e, klausimą jums. Šį rytą mes kalbėjome apie problemas, kurios egzistuoja e, saugumo e, taryboje. Norint gauti dar vieną rezoliuciją dėl neskraidimo zonos įsteigimo virš Libijos, ką Jūs manote apie tai, kaip tai galėtų įtakoti taikos procesą bei pagrindinio veikėjo patikimumą. O čia tuo aš turiu omenyje veto teisę. Ir taip pat dėl gyvenviečių vakarų pakrantės ruožė. Čia kaip Jūs manote, ar palestiniečiai galės surenkti rinkimus iki gruodžio. Dabar bu, nutekėjo dokumentai ir atsis, atsistatino pagrindinis Palestinos dėrėto, dėrybininkas atsistatydino. Ar jūs manote, kad informacijos nutekėjimas įtakojo šitą procesą? Ačiū. I think we have, we have blue card on, by Mr. Ponas Kalahi, jums kelia mėlynąją kortelę, ar tikrai taip? Senor Salafranca, are you, are you willing to accept? Pone Salafranca, ar sutinkate atsakyti į klausimą? Mikrofon, please. Prašau. Turėjau klausimą foniai Ashton, bet jūs ne, nematėte manęs ir sutikite žodį iš karto politinių frakcijų kalbėtojams. Aš keliu kortelį iš karto po jos pasisakymo. Suteiksiu Jums galimybę pasisakyti per spontaniškus pasisakymus. Eh, Pirmininkė, bet žvelkite ir mūsų pusėn salės, nes kitaip neįmanoma atkreipti jūsų dėmesį. Aš kortelę laikiau pakėlęs penkias minutės. Mėlynosios kortelės skirtos e, nariams, užduoti klausimus nariams, ne komisijos atstoviai ar tarybos atstovams. Suteiksiu Jums žodį per spontaniškus pasisakymus. Toliau, ponė Dekaizė, dviems minutėms. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ešten. Mes kalbėjome visą šią dieną apie tai, kad po arabų revoliucijos gimė graži viltis, kad demokratijos trokšta visi be išimties. Ir kad teisė laisvai gyventi yra universalus visuotinis dalykas, jis turi būti visuotinai pripažintas. Tas pasakytina ir apie palestiniečius. Ir kalbant apie juos, dabar gazos ruožė jauni žmonės, jaunimas neturi jokių perspektyvų, jokių galimybių, jokių galimybių judėti, nei, nei valgyti, nei gydytis. Tai yra nepriimtina. Uh, Mes tikriausiai visi e, sutinkame kai kuriais klausimais, tačiau aš nesuvokiu kai kurių dalykų. Nesuprantu logikos, kuria remiasi ES e, sudarydama asociacijos sutartis. Jūs apie jas kalbėjote, aš perskaičiau tas sutartis. ES pasmerkė smurto protrukius, e, e žmogaus teisų pažeidimus Ir vis dėlto jūs minėjote ir pozityv, pozityvius pokyčius e, žuvininkystės, policijos bendradarbiavimo, er, erdvės bendradarbiavimo, mokslinio bendradarbiavimo srityje ir kvarteto susitikime posėdyje Izraelio stovo juk nedalyvavo. Pone įgaliotinė, aš pripažįstu jūsų pastangas ir aš. Bet tie pozit, tos paskatos, tie bandymai pozityviai kažkas skatinti nepasiteisina. Taigi, ar mes dar turime teisę šiandien, atsižvelgiant, na, nesimant sankcijų, ar mes turime teisę kažkaip toliau skatinti ekonominius, komercinius santykius su. su E, su ta valstybė, kuri nuolatos pažydinėja tarptautinę teisę. Aš tuo netikiu. Ir aš manau, kad tai yra politinė klaida. Kad tai politinė klaida atsižvelgiant į revoliuciją vykstančią arabiškoje pasaulio dalyje. Adamnic. Ačiū socialistų frakcijos vardu, atsiprašau, Aldės frakcijos vardu, ponė Nits Utenbrok. High representative, Pone pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė, savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes visiškai sutinkame su jūsų įvadiniu žodžiu ir išdėstytais tikslais. Bei išsakytomis pastangomis įkvėpti naują gyvybę į uh, užstrigusį uh, taikos procesą. Manau, kad reiktų jį iš naujo išjudinti, kad pas, pamatytume pažangu, pažangą. Praėjusią savaitę Europos uh, parlament, parlamentas turėjo garbės išklausyti Izraelio uh, premjerą kuris atvyko išsakyti savo poziciją ir jis ragino mus iš vienos pusės uh, nuolat nesusitelkti ties tuo, kas vyksta Palestinos okupuotose teritorijose, o nukreipti savo dėmesį kitur, tai yra, ką mes galėtume kartu daryti, Izraelis ir ES. Ir mums būtų lengviau tai padaryti, jeigu mes gautume gerų rodiklių, signalų, kad Izraelis iš tiesų nori iš naujo išjudinti taikos procesą. Aš tikiuosi, kad Izraelis, man atrodo, kad Izraelis mano, jog revoliucijos daugelyje arabų valstybių e, suteikia jiems daugiau erdvės, tačiau tai gali būti didelė politinė klaida. Atvirkščiai, Izraelis turėtų pasinaudoti tuo, kas vyksta šiandieną ir paspartinti procesą bei kiek įmanoma greičiau sudaryti šitą susitarimą. Ačiū. Dėkoju, ponia Aukent, žaliųjų vardu, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ir poniai Ešton už jos pasisakymą. Esu kiek nusivylusi. Iš Teis, jūs teisi, mes iš tiesų patiriame nepaprastai istorinį lūžį ir turime rūpintis Izraeliu ir Palestina, tačiau kodėl nieko, ne, nieko nesakoma apie Palestinos pripažinimą iki, kad pripažinimo būtinybę iki e, rugsėjo mėnesio, tas terminas artėja ir niekas nesikeičia. Mes norime, kad išgirsti ponė Ešton, e, sakant, kad ji daro viską, kad taip ir įvyktų. Neseniai mes buvome parengę saugumo taryboje, e, išreiškę saugumo taryboje vieningą ES poziciją šio klausimu. Tai yra puiku, tai yra labai gražu. Tačiau kai nužengėme į apačią, kai nuo žodžių turim, pereiname prie darbų, tuomet jų iš tiesų nėra. Pone Dekaiser taip pat pabrėžė, kad ES turi kad ES pritarė e, santykių su Izraeliu pagerinimui ir atgaivinimui ir sustiprinimui. Uh, Tačiau e, mes žinome, kad gazos ruožė okupacija vis dar yra realybė ir e, ponia Ashton kalba ir apie šalom, tačiau nekalba apie kitus e, sienos pereimo punktus. Mes mokėjome, mes jau įdėjome tiek daug lėšų, spręsdami šios klausimus, tačiau kol kas niekas nepasikeitė. Jeigu Palestina neturės galimybę sukurti savo valstybę, tuomet visi tie pinigai buvo išmesti į balą. ES patikimumas šioje istorinėje situacijoje yra tiesiog pastatytas ant kortos visi tie gražūs, tušti žodžiai, jeigu jie ir liks tik tai žodžiais, tuomet mes iš tiesų atrodysime labai nepatikimai ir ne tik tai Palestinos ir Izraelio akivaizdoje, bet ir prieš pietų, Šiaurės Afrikos valstybės. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū, dabar kalbės ponas Stevenson. Ačiū pirmininkė. Baroninė Ašton. Mane ypač neramina situacijos Irake plėtojimasis. Neseniai e, įvykęs sukilimas, kuomet žmonės, ypač jauni žmonės neturintys darbo, išėjo į gatves. Tas sukilimas buvo žiauriai sugniždytas, 29 žmonės nužudyti, šimtai sužeistų. Tačiau dabar atrodo, kad Alavi Al Irakija partijos atstovas uh, pasitrauks iš koalicijos, nes premjeras Marijalina Laki neįvykdė daugybės pažadų, kuriuos davė Alirakija sudarant koaliciją. Jeigu taip įvyks, grįšime į pradinę būklę. E, sektantiškas smurtas Teherane ir situacija tikrai bus destabilizuota ir partija laimėjusi rinkimus e, nebebus vyriausybėje. Tai juk negali būti priimtina, kalbant apie vidurio rytų regiono ateitį. Ačiū, dabar klausysime pono Trienta Pilydės, guoja frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Po anksčiau išsakytų kalbų aš norėčiau paminėti ES poziciją dėl tų įvykių, kurie vyksta arabų pasaulyje netoli nuo mūsų. Čia mes panėjame stagnaciją ir stabilumą, nes e, dabar yra ignoruojami žmonių poreikiai gauti teisingumą ir socialinį, e, e, laisvę ir socialinį teisingumą. ES galėtų galėtų kitaip reaguoti ir tai parodė e, Palestinos atveju dėl stovyklavičių statybos. Europos, parla, Europos Sąjunga nepasiuntė labai rimtos e, politinės žinios ir kitais atvejais. E, prezidentas Abbas minėjo, kad reikalingos atitinkamos institucijos, kad kitą rugsėjį jų premjeras galėtų atvykti į e, jungtinės tautas, kad jos pripažintų Palestinos valstybę. Ir kai tai atsitiks, aš tikiuosi, ES pasakys taip. ES gali atlikti panašų vaidmenį ir e, tų valstybių e, tame regione atžvilgių, kur dabar vyksta sukilimai. ES gali atlikti labai svarbų vaidmenį sudarant susitarimus su e, šalie, tų šalių tautomis, kurios nori pokyčių ir pagalbos regione. Tai būtų ekonominė ir kitokia pagalba. Mes turime skirti vykdyti įvairias ekonominės programas regione, ES galėtų pasiekti savo tikslų, taikydama sąžiningą kaiminystės politiką. Ačiū. Dabar ponas Belder, e FT e, frakcijos vardu. Ačiū. Gerbam vyriausiai galiotinė, norėčiau grįžti prie dviejų minčių, kurias sakėte. Aš norėčiau patvirtinti tai, ką sakėte, kalbėjote apie tiesioginės dėrybas. Praėjusią savaitę man buvo garbė ilgai padiskutuoti su Izraelio vyriausybės atstovais ir Kneseto atstovais. Jūs turite pasitikėti žmonėmis, su kuriais kalbatės, nes e, vyksta, nes tarp jų ir Palestinos valdžios institucijų vyksta tiesioginės dėrybos. Aš norėčiau užtikrinti, kad šios tiesioginės dėrybos iš tiesų vyktų, nes norint užtikrinti taikos procesą, reikia užtikrinti, kad aplink apskritą stalą susijęstų abi konfliktuojančios pusės. Jeigu žmonės prašo atsakingos vyriausybės, tai pats laikas pasiekti lūžį. Jūs taip pat minėjote Gilečalit likimą, kuris jau penkerius metus įkalintas. Praėjusią savaitę aš kalbėjausi su jo tėvu ir jam buvo įdomu, ar Europos parlamentas daro ir palieka tą patį spaudimą. Aš manau, kad mes turėtume į kiek manoma greičiau išlaisvinti. Ačiū. Toliau turėjo kalbėti ponas Vanderstep, jo nematau. Dabar ponas Pioteringas, prašau. Ačiū. Pone vyriausiai galiotė, ne, mėlyje kolegos, arabų pasaulis yra atsidūręs, patiria didžiulį lūžį, žmonės e, ten siekia laisvės, demokratijos ir teisiškumo gyventi teisinėje valstybėje kaip ir mes. Tai yra politinis ir moralinis įsipareigojimas padėti žmonėms e, gyvenantiems arabų pasaulyje. Praėjusiamis savaitėmis buvau Kaire ir e, ten didelėje aikštėje buvau sutikęs su daugybė jaunų žmonių, jų optimizmas ir ryštas Kaire labai, padarė man labai didelį įspūdį. E, Egiptas ir kitos arabų valstybės dabar turi didelį šansą eiti demokratijos keliu. Tai yra šansas ir Izraeliui kad e, ne tik Libanas e, liktų vienintelė demokratinė valstybė artimuosiuose rytuose. Demokratija turi būti, e, šiandieninis situacija turėtų būti suvokiama kaip šansas žengti demokratijos keliu ir viskas, kas tam trukdo, tai yra, pavyzdžiui, Izraelio vykdomos nauja kurių gyvenviečių statyba, Hamaso raketų paleidinėjimas E, kad abu, e, abu šie reiškiniai turi būti baigti, kad jie turi, turi būti, jas nustota juos naudoti. Visi žmonės, ir Izraelio, ir Palestino žmonės turi turėti galimybę sugyventi taikiai. Ir dabar nėra jokios, ne, nelaikas yra e, elgtis nerištingai, tripčioti vietoje, mes turime būti drąsūs. Atėjo laikas taikai artimuosiuose rytuose ir demokratijai visose arabų pasaulio valstybėse. Dėkui. Ačiū. Dabar žodį suteiksime ponui Svobodai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Būkime atviri. Jeigu artimuosiuose rytuose nėra karo, nevyksta karas, mes dar negalime kalbėti apie taiką. Autoritariniai režimai e, Šiaurės Afrikos valstybėse, e, kurie e, Panašus, panašus režimas yra ir artimuosiuose rytuose. Mes e, matome, kad ta taika, vadinamoji taika, yra labai trapi, ji gali bet kada baigtis. Aš e, manau, kad nesikišimo politika yra nepakankama politika. Mes turime, kaip ir ponas Petringas sakė, e, pasinaudoti šansu ir keisti situaciją, prisidėti prie pokyčių gyvenviečių statybos tendencijos, e, kokias jas matome, jos iš tiesų yra didelė kliūtis e, gyvendinant tą taiką. mes e, Briuselį Julio pokalbiuose e, reikalaudami nestatyti naujų gyvenviečių e, elgiamės gana ciniškai, nes vien tik šito neužtenka ir labai gaila, kad amerikiečiai pasakė savo veto šio klausimu. Jie taip įrodė, kad jie nesuinteresuoti taikos procesu šiame regione. Kalbant apie rinkimus, manau, tikiuosi, kad rinkimų rezultatai bus pripažinti, kadangi rinkimai ir jų pripažinimas, jų rezultatų pripažinimas yra demokratijos išraiška. Mes neturime kartoti klaidos, spręsdami, kas e, yra geras rinki, rinkimuose laimėjusis, o kuris yra blogietis. Aš tikiuosi, kad jūsų pastangos bus dar aktyvesnės ir pagaliau ta problema bus išspręsta ir kadangi kaip ir naujos gyvenvietės yra didelė kliūtis, tai, tai kai įgyvendinti taip ir, e, taip ir šalyt e, pripažinimas yra dar viena kliūtis, kuri turėtų būti e, pašalinta, kad pagaliau galėtume kalbėti apie realią taiką rytimuosius rytuose. Dėkoju. Panas Lamsdorf, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kontrastas yra akivaizdus. E, revoliuciją besikeičiančiame arabų pasaulyje, kelia mūsų susižavėjimą. Mes daugybę praėjusį laiką, pastarai laiką kalbėjome apie visas tas valstybės. Tačiau e, stagnuojantis taikos procesas artimuosius rytuose yra didelis to, didel, didelis to e, kontrastas. Ir reikėtų sveikinti tai, kad ponia Ešton nori pagaliau atgaivinti tą taikos procesą e, Izraelio e, nerištingumas, e, jūs tengiatės jį kaip nors įveikti ir todėl tikrai esate verta mūsų pagirimo. Kalbant apie konkretų turinį, veiksmų turinį, aš noriu aiškiai pasakyti, kad nemanau, kad Izraelis skeptiškai vertina demokratinius pokyčius arabų pasaulyje, tačiau tiesiog tie pokyčiai dar realiai nėra įvykę. Ir kuomet tai įvyks, tuomet tai bus didelis šansas e, įgyvendinti taikos procesą ir artimuosiuose rytuose. Visi mes sutinkame su tuo, kad gyvenviečių statybos klausimas turi būti išspręstas. Aš manau, kad e, e, reikia mm, žvelgiant į režimo e, gazos ruožę, smurto išpolius, mes turėtume galvoti ir apie kažkokį demokratijos kelią e, panašų ar analogišką tam, kuriuo eina arabų pasaulio valstybės. Priešingų atveju taikos nesulauksime. Ačiū. Pone Kil Nielsen yra kita mūsų kalbėtoja, prašau. Merci, Madame... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama vyriausiai įgaliotinė, stebiu keistą tendenciją Europos Sąjungoje, nežiūrint e, pareiškimų smerkiančių Izraelio vykdytą žmogaus teisų pažeidimus. Komisija taryba daro viską, kad e, puoselėtų ekonominius ir politinius santykius su Izraeliu be, be bet kokiamis sąlygomis. Ir buvo pasirašyta asociacijos sutartis su Izraeliu, su Izraeliu neseniai, kurių tikslas suintensyvinti suintensyvinti bendarbiavimą ekonominėje srityje, užtikrinti prieigą prie mūsų rinkų, taip pat leisti Izraeliui dalyvauti mūsų er... kosminės erdvės projektuose, taip pat bendradarbiauti su policijos pajėgomis. Taip pat buvo leista perduoti Izraeliui e, informacijos susijusios su e, ES piliečių asmeniniais duomenimis. Nepamirškime, kas, kokio akciją vykdė pernai Izraelis, įvykdęs žmogžudistės Dubajuje. Taip pat 2013 numatoma Izraelis skirti nepaprastai didelis kiekis subsidijų, beveik 500 milijonų. Ir taip pat remiama e, tos valstybės karo pramonė, kuri gamina nepilotuojamus valgybinius lėktuvus, nu, panaudojamus ir virš gazos sektoriaus. Taigi, ponė Ar galėtumėte paaiškinti, apie kokį apie kokias priemonės čia kalbame, kai tuo tarpu dabar daugybė gazos atstovų e, protestuoja dėl to, ką, kokių priemonių imasi Izraelis. Ačiū už tai, kad nusintėte vilties ir padrasinimo vilti visoms moteriams Palestinoje, kurios e, labai daug tikisi iš ES. Ačiū, kitas kalbėtas ponas Lahairek. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė galiotinė. Arabų revoliucija e, padrasino ir Palestinos žmonių viltis. Tačiau palestiniečiai kovoja ne su savo šalies vadovu, bet su išorės okupantų, su bandymais E, kol, su kolonizatoriumi, kuris nori iš jų atimti jų namus. Ir mes kalbame apie milijonus palestiniečių esančių pabėgėlių stovyklose. Pone įgaliotinė, aš išklausiau jūsų pasisakymą, tačiau ES turi būti tvirtesnė ir aktyvesnė. Arabų pasaulis žvelgia į mus, viskas keičiasi artimuosiuose rytuose, viskas turi pasikeisti ir iš Izraelio pusės. Už, reikia užtikrinti visuotinių žmogaus teisų įgyvendinimą. Reikia peržiūrėti, suabejoti asociacijos sutartys. Aš sutiku su jumis dėl Gilado šalido, bet aš noriu, pavyzdžiui, paklausti, kas padaryta, kad būtų paleistas jaunas palestinietis. Franko Krupi, kuris be priežasties yra kalintas Izraelio kalėjime. Taigi mums, reikaling, mums reikia politinių veiksmų ir ES turi nedelsiant oficialiai pripažinti Palestinos valstybę pagal jos 1967 metų sienas su e, Jeruzalė kaip sostinė. Ačiū, pirmininkė. ES yra pagrindinis Palestinos valdžios institucijų finansuotojas, e, tačiau Europa e, taikos procese atlieka labai nedėlį vaidmenį. Ir Visgi ES turi pareikalauti grįžti prie dėrybos e, stalo Palestinos valdžios institucijas. Negalime išspręsti Izraelio problemų tik tais vienašališkai pripažinus Palestinos valstybę kuri dar pati savo nepriklausomybės nedeklaravo. Mes uh, Turime e, paraginti Palestiną grįžti prie dėrybos stalo ir e, pakalbėti apie Jeruzalę, apie saugias sienas bei pabėgėlių statusą. Ir aš manau, kad e, tai padėtų sumažinti ekstremistų įtaką. Ačiū. Ačiū dabar. Pone Dots. Ačiū pirmininkė. per artimuosius rytus e, pučia pokyčių vėjai ir niekas negali e, neikti, kad Libija, e, Tunisas bei Egiptas nusipelno laisvės ir demokratijos. Sutinku su pone Ešton, kad šitie įvykiai turėtų reikalauti mūsų telkti savo dėmesį ties taikos procesu. Izraeliečiai E, e, turi patirtį, kai e, buvo sukurti politiniai vakumai, kuriuos sukūrė Hamas ir Hezbollah. Izraelio poreikis saugumui turi būti pripažintas ir tai yra labai svarbus kertinis akmuo. Taip pat kaimininė politika turime pripažinti nepavyko. Mes dabar apie pusantro milijardo eurų per metus skiriame šiai politikai. Turime įvertinti jos apčiuopiamą naudą. Jeigu dešimt dešimtis tūkstančių izraeliečių patenka į darbo rinką ir neturi ekonominių perspektyvų, mes turėtume permastyti savo e, politinės kryptis. Ačiū. Ačiū, ponas Milan Mon. Ačiū, ponė pirmininkė. 2011 m. rugsėjo mėnesį turėtų baigtis dėrybos tarp Izraelio ir Palestinos. Ir e, visi siekiame dviejų valstybių sambuvio tame regione, tačiau e, dar dėrybos, dėrybos nevyksta dėl, dėl e, Izraelio gyvendinamos gyvenviečių statybos politikos. Ir e, paprastai, jeigu kalbame šią temą, tuomet didesnis prioritetas teikiamas Izraelio e, interesams. Mums reikia remti abi pusės, kad pagaliau būtų susitarta. Ir jeigu toliau bus vykdoma gyvenviečių statybos politika, tuomet sunku tikėtis, kad susikurs dvi taikiais gyvenančios valstybės. Aš sutinku, kad taikos procesas neturėtų um, būti neturėtų nukentėti e, dėl skirtingų interesų, skirtingų pusių interesų. Mums reikia įsiklausyti į abiejų e, tautų poreikius. Ir tai reiškia, kad e, neturėtume teikti prioriteto vienai ar kitai pusiai. Pavyzdys, geras pavyzdys galėtų būti arabų pasaulyje vykstantis pokyčiai. ES turi atgaivinti taikos procesą šiame regione, bendradarbiaudama su jungtinėmis valstybėmis ir kitomis partnerėmis. Ir kaip jau buvo numatyta pagal Müncheno deklaraciją, e, jau vasarį buvo kalbama apie tai, kad ir toliau turime eiti būtent šiuo keliu. Dėkoju. Derosa. Ačiū pirmininkė. Dabartinė padėtis regione e, susijusi su rizika ir su viltimis tai, kas vyksta Izraelio kaiminės, kaiminėse valstybėse, susilaukia susižavėjimo. Aš vadovavau parlamento delegacijai į gazos ruožą ir vakarų pakrantę praėjusiais metais. Liūdniausias dalykas buvo tai, kad vaikai į mokyklą nešėsi žaislus kiekvieną dieną, nes nežinojo, ar kai grįž į namus, namai dar bus ar ne. Tie vaikai nori taikos Visi žmonės, kuriuos matėme gazos ruožę, nori taikos, nori, kad būtų patvirtinta Palestino valstybė su 1967 metų sienomis. Neįsivaizduojama, kad premjeras Netanjahu atmetė visų Izraelio sąjungininkų raginimus nustoti, toliau statyti, nau, kurti naujas, nauja kurių gyvenvietės, neardyti, negriauti jų esančių, bet tik nustoti jas toliau statyti. Ir kreipiuosi į ponę Ashton, paragint, noriu paraginti ją, kad Izraelio valdžia būt, išgirstų šį raginimą. Nustokite statyti, pradėkite dėrėtis. Turime palaikyti Abaso, prezidento Abaso ir premjero Fajado pastangas taikiai leisti palestinom žmonėms sukurti Palestinos valstybę. Ir nežinia, kas nutiks, to ne, stiklo nepasieksime greitai. Davis. Ačiū toliau, ponas Deivis. nėra didesnio Izraelio draugo ES už Vokietiją. Ir tikrai įdomu, kad e, kanclerė Merkel šaukė ant premjero Netanjahu, jūs nieko nepadarėte taikos vardan. Ir ji yra teisi, Izraelis tiesiog bandė iškovoti laiko, nes laikas leidžia keisti praktinius dalykus ir, ir vis sunkiau tam patikėtis dviejų valstybių sprendimu. Uh, Pone galiotinė, jums sutiktos galios kažką pakeisti. Štai čia yra asociacijos sutartis su Izraeliu. E, taip pat noriu kalbėti apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, ir, ir, ir, kuriuos vykdo Izraelis ir jų smerkimą. Tačiau, nežiūrinti tai, mes su, siekėme kuo glaudesnio bendarbiavimo su Izraeliu. Ko, apie ką čia kalbame? Izraelis puikiai supranta, kad ES taiko dvigubus standartus. Jūs palaikote dialogą, tačiau Izraelis tiesiog mano, kad mes esame silpni, silpni, silpni. Ir kol jūs ne, nepasinaudosite jums suteikta gale ir nepasakysite Izraelio suoms to, ko jie neįpratę girdėti, tol niekas nepasikeis ir tas žodis būtų ne. Ačiū ponas. Pone Deivis, toliau ponas Campbell Bannerman. Pone pirmininkė, Kol Libiai yra terrorizuojami ir bombarduojami pono Gaddafio, e, Libija parodė, kad e, ji e, vis labiau gerbė tarptautinę humanitarnę teisę. Čia kalbama, kad reikia skirti Libijai dar daugiau išteklių, daugiau nei 3 milijardus eurų. Ir mes dabar matome, kad mes e, e, sumokame už e, savo narystę ES 48 milijonus eurų. Norėčiau pakviesti, paraginti David Cameron pamatyti prasme šiame procese per Falklando uh, E, krizę, pone e, Tečer sakė, kad parama yra e, neišvengiama. Ponas Prieda, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tos skeptiškus, pesimistiškus balsus, kuriuos girdėjome pastaruoju metu. Taikos procesas, sakoma, ir e, gali tapti e, tiesiog auka to, kas dabar vyksta ir tas procesas bus ir toliau blokuojamas ir e, nepasieksime visiškai nieko, tačiau taip neturėtų būti. Pastarieji įvykiai rodo, kad reikia daryti pažangą, kad ES turi imtis aktyvesnio vaidmens kadangi e, sustarimo termino e, būtina laikytis, tai yra rugsėjo mėnesio reikia termino laikytis. Aš dėkoju ir, ir gerbiu ponios Ešten veiksmus ir pastangas pastarojų metu siekiant e, taikos šiame regione, siekiant padėti Izraeliui ir Palestinai skurti dvi savrankiškas taikės valstybės. Reikia abi partnerės suvesti prie vieno dėrybų stalo. Ir, ir su Izraeliu, ir su Palestina atskirai vykdomi, vykdomos dėrybos yra jau šioks toks žingsnis į priekį. Galima būtų iš naujo atgaivinti visą taikos procesą, tačiau pokyčiai, kurie dabar vyksta, neturėtų e, panaikinti ir sumenkinti likščiolinių pastangų vaisių. Dėkoju. Ačiū. Toliau kalbės ponas Asolė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyi kolegos. Viduržėmio jūra staiga e, atsirado pasaulinės politikos e, darbo atvarkėjas ir Mes e, nei e, Magrebo valstybėse, nei artimuosiuose rytuose e, nerodėme aktyvių veiksmų ir didelio dėmesio šių regionų valstybėms. Ir tai, kas vyksta ar, Šiaurės Afrikoje, yra labai reikšminga ir artimiesiems rytams, kuriuose taikos procesas stagnuoja. Ir ponia Ešton turėtų prisidėti prie to taikos proceso atgaivinimo. Mums reikia konkrečių pasiūlymų. Mes ir iki šiol buvome gavę nemen, nemažai tų pasiūlymų iš tarybos pusės, tačiau e, dabar reikia, kad pastangas rodytų ir Izraelis. E, turi būti užtikrinta taika ir saugumas ir Europa turi daryti spaudimą tam regionui ir pareikšti Izraeliui, kad jisai privalo e, nustoti e, kurti naujas gyvenvietas. Ir taikos dėrybos su Palestina turi būti atnaujintos. Mes jaučiame tą laisvės vėją, kuris pučia iš Šiaurės Afrikos artimo, pastarosiomis savaitėmis. Ir e, taip turėtų būti ir artimuosiuose rytuose. Jeigu taip nebus, tuomet e, ir Izraelis su Palestina galutinai e, susipjaus ir niekada nebebus galima tikėtis tvarios taikos šiame regione. Dėkoju. Pone Desarnes, viskas keičiasi vidurio rytuose. E, Magrebo maršreko valstybėse demokratija ima viršų. Ir Izraelis ir Izraelio vadovai tai turėtų suvokti kaip tam tikrą riziką ir tam tikrą galimybę. Juk Izraelio pasienyje gali atsirasti demokratiška erdvė ir tą galimybę reikia išnaudoti. Izraelis ir Palestina šiandien turi suvokti realybę aplink juos, pasaulis aplink juos keičiasi, taigi atėjo laikas ir jiems keistis. Ir Europa turi paskatinti, priversti, kad vyktų dialogas ir para, paskatinti taikos procesą, kurio išdava būtų e, tvarus sprendimas draugės sugyvenančios dvi taikios valstybės. Tačiau tuo gyvybiškai svarbiu momen, momentu būtų nesuvokiama, jei ES neturėtų ypatingojo pasintinio vidurio rytuose. Aš tikiuosi, poniai galiotinė, kad jūs apie tai pamastysite ir aš iš anksto jums dėkoju už tai. Labai ačiū. Ponas Lyžik. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. E, kaip Europos parlamento narys, Per pastarosius kelis mėnesius turėjau galimybę apsilankyti daugelį e, to mūsų šiandien svarstamo regiono valstybių - Sirijoje, Palestinoje, Izraelyje. Ir vienas iš to regiono lyderių pasakė štai, kad jie tikisi, kad ES įsipareigos tų valstybių atžvilgių, nes e, svarbiausia, kad pasiektume politinės sėkmės. Ir aš noriu e, tą ir, pas, tą ir išsakyti. Už, už tokius pokyčius galima netgi tikėtis Nobelio premijos. Bet ES tikrai turi dalyvauti visapusiškai e, procese vidurio rytuose. Juk e, Jungtinės valstijos taip pat kelia tam tikrus politinius reikalavimus, tačiau reikia nepamiršti to, kad tokie partneriai kaip Junktinės valstijos ne, niekada nerizikuos stra, strateginės partnerystė su Izraeliu. O mums reikia išnaudoti, visomis, išnaudoti visas galimybės atsiverančias Europos Sąjungai. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę įvyko precedento neturintis Lenkijos atstovų ir Izraelio vyriausybės atstovų susitikimas. Įvyko tarp vyriausybinės e, e, konsultacijos ponas Tuskas lankėsi Izraelė, taigi mes to tikrai taip pat galime pasinaudoti kaip galimybę. Toliau ponas Pasku. Artimųjų rytų klausimas, kuo sunkus jis bebūtų, jis dar labiau komplikavosi paskutiniu metu. Ir e, mes e, negalime tiesiog e, laukti. Iš palestiniečių pusės kyla klausimas, o kas uh, už, uh, eina už juos. Ar taip pat turime e, Jordaniją ir kalbant apie Izraelį, yra dvi minčių mokyklos. Vienos mano, kad reikia, vien, viena mano, kad reikia e, lūžio taško pasiūlymų, o kiti mano, kad reikia e, nusaikesnės politikos. Ir e, manau, kad dabar, dabar ne, mes turime pasinaudoti galimybę, kaip viskas e, be atrodytų neįtikėtina. Dam Džanaku. Ačiū toliau, pane Džanaku, pusantros minutės. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, sutinku su tais komentarais, kuriuos pateikė vyriausiai galiotinė. Dabar reikia iš tikrųjų iš esmės įsikišti ir iš naujo pradėti dėrybas artimuosiuose rytuose. Niekas negali e, matyti, niekas negali nuvertinti to, kas vyksta Šiaurės Afrikoje. Tačiau darybos e, situacija tarp Palestinos ir Izraelio naudojama kaip alibi e, vairiems teroristiniams išpoliams. Taigi, kaip sakiau, mes turime veikti. Jūs, ponė vyriausia galiotinė, turite veikti. Ir tai bus ir išbandymas Europai. Mes galėsime matyti, ar Europa gali efektyviai įsikišti ir atlikti tą vaidmenį, kurį Junktinės valstijos dabar atlieka ir žinome, kokie to rezultatai. E, mes taip pat turime teikti ekonominę pagalbą ir sekti, kaip jį panaudojama. Mes žinome, kas anksčiau buvo e, su jie atsitikę. Taip pat yra kilęs rimtas klausimas dėl demokratinės e, kuriamos valstybės Be to, situacija visa bus labai sudėtinga ir todėl dirbdami su dėrybininkų grupe, kurie ketina sukurti tikrą demokratinę sistemą, mes pasiektume labai rimtų tikslų. Ir aš tikiuosi, kad manau, kad jūsų pastangos galėtų būti efektyvios. Ačiū. Bobinska, prašau. Toliau, ponia Kolarska, Bobinska, prašau. E, wysoka pani komisarz koleżanki i koledzy ačiū pone vyriausioji įgaliotine mieli kolegos kalbėdama su vidurio rytų politikais dažniau, dažnai girdžiu mintį, kad, e, kad ES yra mokėtoja, o ne svarbi įtakinga žaidėja. Taigi mes turime tapti įtakinga žaidėja ir veikėja, o ne tik fin, finansuotoja. E, ir atitinkamai elgtis kvarteto valstybių susitikimuose. Juk kitos kvarteto narės Rusija ar Junktinės valstijos kreikia daugiau pasitikėjimo. Kai kas sako, kad uh, laikomasi, kai kurios valstybės keičia savo nuomonės nuolatos apie konflikto šalis. Mes juk galime įgyvendinti vieningą politiką šio klausimo atžvilgiu. Komisija paskelbė dokumentą dėl skirtą e, Viduržėmė jūros regiono valstybių paramai, taip pat partnerystė gerovės vardan. Aš siūlyčiau peržiūrėti mūsų politiką e, e, artimų rytų atžvilgių. Ryt, ryt, rytinių kaimynų atžvilgių ir siūlau parengti nuoj, naują politiką, naują politiką skirtą Viduržėmio jūros regiono valstybėms. Mes turime palaikyti tų šalių institucijas, savo laiku ES palaikė gimstančių rytų ir vidurio Europos demokratijų institucijas. Ta pati galime daryti ir to regiono atžvilgių, palaikydami demokratijos atsiradimą ten. Pone Muskardinė, ačiū. Pone Ešton, <clears throat> už taiką reikia kovoti. Ir ta kova ir mūsų pastangos turi būti e, dedamos iš visų pusių. Aš manau, kad Čia susidaro galimybė visoms šių regionų valstybėms įsipareigoti bent jau minimaliai ir siekti tikslų, kurie būtų susijęs su tikslų, kurio, kurių būtų siekiama abipusės pagarbos pagrindu. Mes E, turėtume neužmiršti ir priekybos e, aspektų mūsų santykiuose su šio regionu. Mes neturėtume finansuoti toliau projektų, kurie, kur, kur, kurių naudos, iš kurių naudos gautų tas regionas, o mes savo ruoštų neturėtume naudos jokios. Mes turime daryti tam tikrą politinį spaudimą. Ir, uh, Palestinos tauta turi teisę įkurti savo valstybę ir mes turime įsikišti, kaip jau sakiau, ir ekonominėje srityje. Mums reikia stebėtojų, kurie būtų pajėgus aiškiai pasakyti, kaip yra naudojama mūsų parama. Turėtume stengtis artimiausiais mėnesiais dėti daugiau pastangų, aktyviau elgtis regione, kuris e, turi E, ginti, apginti savo interesus, tačiau tuos interesus turime ginti ir mes, mes turime įsikišti e, aktyviai, turime įtraukti šį procesą ir jaunus žmonės, kadangi būtent jie prisideda prie demokratinės visuomenės kūrimo. Šiuo momentu mes esame nepajėgus pateisinti šios jaunosios kartos lūkesčių. Dėkui. Ačiū, dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Ponas Talašy. Norėjau tik užduoti klausimą poniai Ašton. Išklausiau jūsų pasisakymą. Dėl e, jūsų e, įvertinimo, kaip vertinate e, artimųjų rytų įtaką taikos procesui, ar jūs nemanote, kad mes turėjome naujų galimybių kadangi žmogaus teisų globali platforma dabar yra aukštesnės, didesnės svarbos. Ir taip pat, kad yra pažeidžiamos e, žmogaus teisės, pavyzdžiui, gyvendėtėse ar gazos ruožė. Ar jūs nemanote, kad e, Izraelio apsuptos tvirtovės e, psichologija tai yra e, grėsmė demokratiniam režimui ir apskritai tas režimas labai silpnėja. Ir visa tai smarkiai prisideda prie galimos situacijos pablogėjimo artimuose rytuose. Ponas Tenokas. From... Aš norėčiau pasisakyti spontaniškų pasisakymų procedūroje. Ar čia jau spontaniški pasisakymai? Iš tikrųjų, aš dabar galiu kalbėti vieną minutę. Ačiū. Europos Sąjunga yra kvarteto dalimi, tačiau kvart, kvartetui nepavyksta pasiekti pažangos Izraelio Palestinos santykiuose ir tą klavitę tikėtinai išliks, atsižvelgiant į tai, kiek yra neramumo ir netikrumo arabų pasaulyje iš Izraelio požiūrio taško. Ir aš noriu pasakyti, kad aš esu Europos Izraelio draugų grupės vicepirmininkas. Taigi padėtis Egipte nukreipia Izraelio dėmesį nuo taikos proceso. Manau, kad reiktų paisyti 79 metų taikos sutartį su Izraeliu. Tikiuosi, kad musulmonų brolyje neims ims visko valdyti kairė. Manau, kad ES pagalba e, Egiptui ateityje turėtų būti siejama su tam tikrais įsipareigojimais Izraelio atžvilgiu. Palestina valdo Hamas organizaciją ir tai iš tikrųjų yra viena pagrindinių kliūčių taikai. Iranas taip pat kelia egzistencinę grėsmę Izraeliui taika neįsivaizduojama tol, kol Teheranas toliau finansuos Hezbollah fanatikus Libane. Todėl aš suprantu Izraelio susirūpinimą dėl to, kad du Irano karo laivai praplaukė Sueco kanalu į Siriją. Tai pirmą kartą, vyksta pirmą kartą nuo 79 metų. Tai, tai, kad Sirija artėja prie e, Irano, yra tikrai daug nerimo kelianti tendencija. Nyní bude mluvit pan poslanec Paška. Liau ponas Paška. Pán predsedajúci, vážená pani vysoká komisárka. Ačiū pirmininkė. E, pone galiotinė, taikos procesas vidurio rytuose išgyvena tikrai sudėtingą laikotarpį. Tai yra arba pavyks, arba nepavyks. Toks momentas. Ir niekas negali nuspėti, kokia kryptimi viskas pasuks. Visko, aišku, nepalengvina Izraelio administracijos bandymai toliau kurti naujas gyvenvietės Palestinos teritorijoje. Manau, kad šioje padėtyje mūsų laukia tik viena galimybė. Reikia raginti visas šalis aktyviau dalyvauti procese ir įtikinti mūsų partnerius Izraelį atsisakyti bet kokios veiklos, kuri supykdytų arabų pasaulį. Tuo pat metu reikia dalyvauti dirbti draugę su arabų valstybėmis, bendradarbiauti su jomis. Turime pabandyti užtikrinti, kad e, nuosaikios demokratiškos jėgos ateiktų į valdžią ir padėtų spręsti galimus nesutarimus ir konfliktus be jokio iš anksto nusistatymo ir be neapykantos. E, susikertantis interesai šiame regione, aišku, taip pat apsunkina padėtį, bet aš tikiuosi, kad Izraelio vyriausybė suprato, kad atėjo laikas siekti pragmatiškų santykių su palestiniečiais. Ačiū. Eh, Panas Vabata, kalbėsiu trumpai. Panas Tenakas kalbėjo apie, apie karo laivus, kurie keliavo Sueco kanalu. Iraną. Ar norėčiau paklausti, ponios Ešton, ar yra užtik, užtikrinama, kad remiantis tarptautinės teisės nuostatomis nebūtų jokios kitos galimybės būt, buvę Izraeliui atmesti tokią e, galimybę. Ar yra kokiu nors politinių um, e, kabliukų šioje, šiame kontekste? Dėkoju. Manau, ponia Ašton įsidėmė visus klausimus ir galėsite į juos atsakyti. Ačiū. Pasistengsiu apžvelgti kiek įmanoma daugiau klausimų. Tačiau kaip visada, kai kalbama apie artimųjų rytų procesą, yra jaučiamas šiame parlamente didžiulis noras ir skuba pasistumėti į priekį. Ir iš tiesų mano darbė tai taip pat atsispindi mes kaip ES turime tai pasiekti ir aš norėčiau girdėti tokios frazės mokėtojas, o ne, veik, ne veikėjas, ne dalyvis, pay not play. Ir e, manau, kad istoriškai tai atspindi kelis e, metodus, kuriais mes dirbame. Ir aš norėčiau, kad e, tas požiūris iš tikrųjų pasikeistų. Uh, E, bent jau Europos Sąjungoje. Pone Salafranka, Jūs kalbėjote apie tai, kad turėtume e, saugumo e, taryboje vetuoti jungtinių. Vetavome jungtinių valstybių pasiūlymą 14 už, 1 prieš. Ir Aš dalyvavau e, su palestin... buvau palestinie... su palestiniečiais artimuose rytuose per paskutinės minutės, kai buvo balsuojama ir žinau, kad saugumo taryba balsavo prieš Amerikos poziciją. Mūsų pozicija yra labai aiški, mes visi vienodai pripažįstame, kad e, pagal e, tarptautinę teisę tos gyvenvietės yra nelegalios ir e, reikės išspręsti šitą problemą galiausiai. Ir mes pasiūlėme e, e nustatyti 67 metų sienas. Mes turime atsižvelgti į tą realybę, kaip dabar gyvena žmonės. Aš nemanau, kad tai turėjo labai blogų pasiekmių santykiams su jungtinėmis valstybėmis, nepaisant to, kad jos labai stengiasi paaiškinti savo poziciją ir e, norėjo toliau dirbti su palestiniečiais. Manau, pastarieji suprato jungtinių valstybių poziciją. Tad dar reikia atlikti labai daug darbo darbo. Tačiau aš nenoriu pasiūlyti, kad e, tai, nenorėčiau pasakyti, kad tai buvo labai paprastas metas mums. Jūs taip pat turbūt matėte, kad e, premjeras Fajadas ieško galimybių susitaikyti ir Aš um, taip pat netrukus apie tai uh, kalbėsiu su juo. Ir aišku, kai vyks rinkimai, jie turės patys apsispręsti dėl paties geriausio um, būdo ateičiai. Jūs tu žinote, kad e, ponas Arakat, kuris buvo mūsų pagrindinis dėrybininkas, e, pe, perima kitas pareigas, tai yra nebus pagrindinis pono Abaso patarėjas. Ir tikrai yra daug nerimo dėl to, kas vyksta. Kai stengiesi apibendrinti dėrybinės pozicijas, tai matai, kad daug kas būna pasakyta, tačiau e, daug kas ir nebūna uždokumentuojama. Ir buvo susirūpinimo ir per tas dėrybas ir e, vakarų e, krante ir e, Pamaloj, Ramaloje ir aš manau, kad Izraelio spauda, pamaniusi, kad atitinkama buvo Izraelio pozicija, jie galvojo, kodėlgi mes į tai įsivėlėme. Tad reikia kelti diskusiją. Ir Ilgalaikėje perspektyvoje galbūt tai neturės įtakos e, regionui. Aš manau, kad e, ko nepavyko pasiekti, tai yra pakeisti dabartinės struktūros ir toliau daroma pažanga derantis dėl e, asociacijos sutarties e, priklausys nuo taikos proceso. Mes norime stipresnių santykių, mes e, tikime Izraelio ateitimi mes norime jį matyti stiprų ekonomiškai ir politiškai ir taip pat stiprią Palestinos valstybę, tačiau mes negalėsime pasistumėti į priekį, jeigu nepasistumės į priekį taikos procesas. Sutinku su kalbėtoja, kad labai svarbu paspartinti mūsų pastangas ir Aš tą patį pasakiau ir palestiniečiams, ir Izraeliui. Mes turime tęsti savo veiklą. Regionas keičiasi ir tie pokyčiai daug reikalauja. Ir e, šitie pokyčiai reikalauja, kad mes pripažintume Egiptą. Nemanau, kad Egiptas nori kurti, sukurti karinių problemų, tačiau aš manau, kad demokratinis Egiptas. E, juda į priekį. Ir manau, kad būtent e, tiek Izraelio, tiek palestiniečių žmonių e, geroviai būtų rasti sprendimą dabar. Ir aš tai sakiau ir nuolat pabrėšiu tą patį. Aš tą patį sakiau visiems mūsų partneriams, tarp jų ir tiems, kurie buvo kvartete. Uh, Ir mes turime dėrėtis užtikrindami, kad e, partijų e, e, dėrybo šalių pozicijos būtų patikimos. Ir labai svarbu, kad palestiniečiai galėtų sėsti prie dėrybų stalo, būtų paremiami Arabų lygos. Ir aš, man atrodo, kad gegužės 14. Abumas Musali gali e, tapti Arabų lygos pirmininku. Ir e, taigi mes turime užtikrinti, kad pažanga būtų e, susijusi su tikrumu mūsų partnerių atžvilgių, kurie dalyvaus dėrybose. Aš manau, kad kvartetas yra labai svarbi priemonė. E, mes turime <clears throat> užtikrinti, kad mes čia darysime pažangą ir, man atrodo, mūsų vaidmo buvo labai svarbus per pastarąsią savaitės ir mėnesius, e, norint išlaikyti pagreitį. Mes turime eiti dar toliau ir greičiau ir mums reikia tokių kvarteto posėdžių, Ir praėjusią savaitę Briuselyje aš e, su jais bandžiau aptarti mano nuomonę apie esamas galimybės. Ir aš pabrėžiau, kad labai svarbu susitikinėti su palestiniečiais ir izraeliečiais. Ir kartais pastarėjams labai neramu dėl to, kas vyksta. Taigi man visai nesvarbu, kur važiuoti dėrėtis, ar e, Jeruzalė, ar dar kur nors. Man svarbu, kad būtų tie dėrybininkų susitikimai. Ir mes turime išanalizuoti savo galimybės taip, kaip anksčiau niekada to nedarėme. Kai kalbėjau apie gazos ruožą ir karem šalomo pe, sienos pereimo punktą, aš neturėjau meni, kad yra tik tai vienas pereimo punktas. Mes ištyrėme visas galimybės. E, kokia yra punktų perėjimo infrastruktūra, nes kai patekau į gazos ruožą, viskas vyko kaip įprasta, bet aš kalbėjausi su jaunimu ten ir man susidarė įspūdis, kad vienas svarbiausių klausimų jiems - užtikrinti, kad ekonomika kiek manoma greičiau atsigautų. Aš taip susitikau su Izraelio e, generolu, kuris atsakingas už tą sienos pereimo punktą, aš noriu, kad ten viskas pasikeistų, kad viskas pradėtų judėti. Mums ypač svarbu, kad e, prasidėtų eksport, eksporto srautai. Tai yra gyvybiškai svarbu ekonomikai. Tačiau jeigu prekes tiesiog patenka į šalį ir nėra ekonominės veiklos, tai nieko daug neduoda. Ir kerem šalom pereimo punktas buvo tas, kur nusprendėme, kad galima pasiekti trijų dalykų. Visų pirma, e, nutiesti kelią, kad galima būtų juo dažniau naudotis. Toliau E, įrengti įrangą, kad būtų galima skanuoti viską ir greičiau praleisti prekes. Ir trečia, parengti žmonės, paruošti palestiniečius. Visą tai kainuoja daugiau nei 5 milijonus eurų, mes esame pasirengę tai vykdyti. Žinoma, aš, norėčiau, aš noriu daug didesnio sprendimo gazos sektoriui, tačiau svarbu, kad mes teiktume paramą ir kad kažkas vykstų sparčiai, kad situacija keistusi, kad ji būtų primtinesnė. Tai tiek apie Kerem Šalom. Žiūrėm tik kitus pereimo punktus, bet būtent taip mes bandome įnešti savo konkretų indėlį. Tačiau, aišku, tai nekeičia mūsų atspirties taško, kad visi perėjimo punktai turi būti atverti ir žmonės turi turėti galimybę laisvai judėti. Ir tai turi vykti kiek įmanoma greičiau. Noriu pasakyti štai ką. Aš nieko prieš, kad jūs mane užsipuolate, bet noriu pasakyti štai ką. Didžioji dalis lėšų yra skirta ne mano tarnybai. Mes skiriame tas lėšas demokratijos kūrimui, stabilumo priemoniai, vystimuisi. Ir aš žinau, kad jūs ir kiti jūsų frakcijos nariai, man atrodo, visi šiame parlamente tokius projektus ir palaiko šimtų procentų. Jūs norite palaikyti Egipto, Tuniso, Libijos žmonės ir būtent tam tikslui mes ir naudojame tas lėšas visame pasaulyje. Europos išorės santykių tarnybos biudžetas yra e, 460 milijonų eurų. Tai iš jų turime finansuoti daugiau nei 400 delegacijų. E, ir tai yra mažiau nei 50 procentų Junktinės karalystės užsienio reikalų ministerijos biudžeto. Galite mane kaltinti, minimas tas. E, žvilgantis pastatas, į kurį mes persikelsime, bet aš pabandysiu pasinaudoti, panaudoti tas lėšas taip, kad pasitarnautume tam, kuo, kuo mes tikime ir kuo parlamentas tiki, kad skirtume tos lėšas, tas lėšas žmonėms, kurie nusipelno tų pinigų. Aš kalbu per ilgai. Pone Arlaki, viskas keičiasi vidurėtose. Iš tikrųjų, taip ir yra. O įdomiausia yra tai, kad mes kuriame pagrindą, kuriuo remsime savo veikloje. Mes bandome išnaudoti regiono potencialą, ar tai būtų Libane, ar vidurio rytų taikos procese. Mm ar, ar įvykiai Egipte ir taip pat savo susitikimuose su Jordano, Jordanijos atstovais. Aš dažnai apie tai taip pat kalbu. Taigi manau, kad visur yra galimybių paskatinti pokyčius. Ir noriu kai ką pasakyti apie santykius, apie palaikomus santykius. Aš palaik, bandau palaikyti santykius su Izraeliu ir su, palas, su Palestina. Aš susitinku su įvairiausiais atstovais. Su, aš e, kalbuosi ištisomis valandomis ir aš labai vertinu tuos susitikimus. Ir aš noriu pasakyti, kad ES yra gerbiama abiejose valstybėse ir aš noriu, kad taip ir, bū, ir toliau būtų, nes tai yra dviejų valstybių sprendimas. Ir taip, mes kalbame apie tai, kas jiems nepatinka. Man žaigusi, kad jie tai daro, bet pagarba išlieka. E, mums tenka realistinis, praktiškas vaidmuo. Aš noriu Aš vaidinu tą vaidmenį, kaip aš suprantu geriausiai, tačiau negaliu padaryti to, ką gali daryti kitos valstybės. Aš neturiu kai kurių įgaliojimų daryti, kai kurių dalykų. Tačiau mes galime panaudoti savo ekonominę ir politinę įtaką gerąją prasme tam, kad paremtumėme, paskatintumėme šio proceso eigą. Ir būtent to aš labiausiai trokštu. Pane Dots kalbėjo apie tai, kad komisijos politika žlugo. Ne, ji nežlugo, bet be abejo ją galėtume priskirti prie kategorijos galėtų, galėjo ir daugiau mums duoti. Pastarųjų kelių savaičių įvykiai mums atskleidė, kad ta politika ta, turi tapti veiksmingesnė, kad ji turi mums padėti pasiekti to, ko mes norime. Ji turi būti lanksti, nes skirtingose valstybėse mums reikia skirtingo požiūrio. Ir būtent tai yra svarbu, jeigu norime padėti žmonėms vietoje kad e, neapviltume jų lūkesčių. Ypatingasis pasiuntinys, aš pavadinčiau tą asmenį generalinio sekretorius pavaduotoju, nes pasiuntinys ketverto susitikimuose yra ypač svarbus asmuo ir aš tikrai esu dėkinga už jo indėlį po to, kai ponas Šmitas užbaigs savo darbą, mąstysime, ką daryti toliau, kad ateityje būtume tinkamai atstovaujami tame regione. Taip pat kažkas uždavė e, klausimą apie Irano karo laivus. Kaip suprantu, iraniečiai pareiškia, kad jie vykdo mokymo misiją, kovodami su e, piratais prie Somalio krantų ir buvo suteiktas leidimas tiems laivams plaukti. Ir tokią informaciją aš e, turiu. Ir kaip e, pra, pratybų misija, tai, tai buvo e, teisėtas argumentas. Gerbiami nariai, dėkoju Jums už įvykusias diskusijas. Aš tikiuosi, kad savo atsakymę aš, man pavyko atsakyti į e, Jūsų užduotus klausimus. Ačiū, dėkojame Jums, ponė Ešton, nes Jums teko tikrai nelengva diena, Jūs daug dirbote šiame, šioje plenarinių posėdžių salėje. Ačiū už tai, kad atėjote ir buvote posėdėje ir už jūsų išsamius atsakymus. Kolegos, diskusijos baigtos ir posėdžiausime vėl rytoj, ketvirtadienį, kovo 10 dieną. Posėdis prasideda 9 val. ryto iki 13, paskui nuo 13 iki 17. Darbo tvarkė paskelbta ir jį, ją galite rasti mūsų interneto svetainėje. O šiandienos posėdis baigtas.